Okay, dear colleagues. Kągi kolegos, pradėkime savo posėdį po klausimų, kurie buvo surinkti kartu su IMKO komitetu. Ir aš norėčiau visiems padėkoti už tai, kad taip gausiai dalyvavote klausimuose man buvo labai džiugu matyti, kad buvo tiek daug imta narių klausimuose, ly, pavyzdžiui, lyginant su imko narių skaičiumi. Iš tikrųjų, buvo labai malonu, kad taip nutiko. Dar kartą dėkoju. Antras darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jokių pakeitimų nėra. Taigi Tikiuosi, kad galime darbo atvarkę patvirtinti. Trečiasis punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas. E, posėdis vyko kovo 14-15 dienomis. Manau, kad e, vėlgi, kaip įprasta, praeito posėdžio protokolą tvirtinsime, nebent kažkas turėsite pastabų iki šio posėdžio pabaigos. Ketvirtas punktas - pirmininko pranešimai. Kaip įprasta, aš jums noriu priminti, kad e, mūsų posėdis transliuojamas internetu. Ir Lisabonoje, Taline, Lunaborge, Londone, Amsterdame žmonės gali mus stebėti ir mūsų klausytis. Taigi, būkite atidus. Uh, Sekite savo veiksmus, sekite savo žodžius. Na ir dar viena trumpa pastaba dėl TTIP. Aš jau minėjau, kad balandžio 25 dieną bus susitikimas New York'e. Jame dalyvaus prezidentas Obama, taip pat Cecilija Malstrom, ponė Hanova. Mes pasistengsime paspartinti procesą, tačiau kol kas neaišku, e, ką nulems tas susitikimas. Penktasis punktas - dabartinė vykstančių trišalio dialogo darybų padėtis yra e, dėrybos vykstančios dėl prekių, taip pat dėl ginčytinų zonų. Na ir dar vienas reglamentas yra svarstomas taryboje e, ir taryba nesusitarė dėl įgyvendinimo ir deleguotojų aktų. Ir savo žodį dar turės tarti ekspertai. Taigi, susitarimas dėl išorės prekybos kol kas pakibo ore ehm, Ir dabar, kai buvo pasiektas tarp institucinis susitarimas, tai įvyko prieš keletą savaičių, mes į reglamentą įtraukėme pasiekto tarp institucinio susitarimo elementus ir rytoj galėsime šiuo klausimu balsuoti. O dabar galime pereiti prie šeštojo punkto, tai yra pasirengimas po rinkiminiai DFP peržiūrai. Ir čia e, šiame komitete ir parlamente ekspertas yra Helmut Berger. Prašau, žodis jam. Ačiū, pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Biudžeto komitetas yra vadovaujantis komitetas e, rengiant šį nuomonę. Tomas ir Jan Olbrecht yra pranešėjai, taigi galiu kalbėti trumpai. Na, dabar dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Tai bus sudėtingas uždavinys, tačiau mes turime aiškiai išreikšti savo poziciją ir pasakyti komisijai ir tarybai, kad jeigu neįmanoma DFP peržiūrėti tinkamai 2014-2020 metų e, perspektyvoje, tai nieko keisto, kad kasmet bus problemų su biudžetu ir bus sunku atsakyti į iššūkius ir tinkamai skirstyti lėšas. Pastaraisiais mėnesiais dėl pabėgėlių krizės, tiesą sakant, teko imtis tokių priemonių biudžeto atžvilgių, kurių aš nekarto nesu matęs per tą laiką, kol dirbau parlamente. O tai Aš dirbau parlamente daugiau kaip 13 metų. Tiesą sakant, dėrybos su pirmininkaujančia šalimi vyko ilgai, jos buvo sudėtingos, jos vos nežlugo. Buvo manipuliuojama visuomeniai pateikiama informacija, tačiau galų gale pavyko pavy pasiekti didesnio lankstumo biudžeto formavimo procedūroje. Ir mm, galima buvo išnaudoti e, pasiektą lankstumą ir e, devynis šimtus aštuonis milijardus eurų buvo galima sutaupyti pritaikius lankstumo priemonės. Na ir padėtis mums jau pažįstama. E, labai dažnai tam tikrai įsipareigojimai tampa nebeaktualūs ir juos reikia panaikinti biudžete. tokia problema galbūt neaktuali, kalbant apie struktūrinę politiką, tačiau ji nuolat kartojasi išorės politikos priemonėse. Ir labai dažnai tai, kas sumanyta, sunkiai yra įgyvendinama praktikoje. Dar ir dėl to, kad e, šalyse, partnerėse um, įvyksta tam tikri įvykiai ir nebeįmanoma vykdyti numatytų priemonių, e, sakykime, skirti lėšų toms šalims, kaip numatyta biudžete. Na, o dėl dabartinės padėties, ypač trečia, pagal trečią ir ketvirtąją biudžeto kategoriją, turime priimti labai aiškius sprendimus. Ir ne tik kalbėdami apie Europol ar Frontex. Pavyzdžiui, praeitą vasarą taryba atsisakė apie tai net galvoti, o paskui viskas vėluoja. Taigi, reikia pagalvoti, kaip atsižvelgiant į situaciją mūsų kaiminystėje, artimuosiuose rytuose, Afrikoje. E, galime stabilizuoti padėtį tose šalise, kad nereikėtų nuolat dirbti su žlugusiomis valstybėse. Ir dar turėtume pagalvoti apie tarptautinės prekybos vaidmenį stabilizuojant situaciją. Taigi mes e, visus šios aspektus įtraukėme į savo nuomonės projektą komisija e, gana kūrybiškai interpretavo biudžeto taisyklės, buvo valetos viršūnės susitikimas, buvo siūloma skirti pusantro milijardo eurų Šiaurės Afrikai, bent jau iš turimo biudžeto, iš dabartinių vystimos instrumentų, vystimos fondo. Na, žinoma, visuomet yra gerai perskirstyti lėšas, atsižvelgiant į prioritetus. Buvo skirta 5 milijonai eurų iš kaiminystės politikos fondo. Buvo tikimasi, kad valstybės narės pasistengs surasti minėtas lėšas pusantro milijardo eurų ir 5 milijonus eurų Taip galima elgtis pagal biudžetį numatytas procedūras, tačiau kiek žinome, dar trūksta 100 milijonų iš valstybių narių lėšų. Taigi, jeigu galime šią problemą išspręsti tarp vyriausybinių lygių, tai mūsų finansinės priemonės tikrai puikiai veiktų, tačiau ne visuomet e, tai vyksta praktikoje. Valstybės narės kartais yra pasiruošusios skirti lėšų ir dalyvauti valdančiosios tarybos veikloje, tačiau, tiesą sakant, buvo valstybės prašomos imti skubių veiksmų ir ne visuomet tai yra įmanoma. Taigi būtina svarstyti, ar mes norime iš tikrųjų rimtos DFP peržiūros, kuri turės pasiekmių kiekvienos valstybės biudžetui, ar mes tiesiog paviršutiniškai nuslysime paviršiumi ir galų gale situacija taps nevaldoma ir žalinga parlamentui. Aišku, galima numatyti atskiras biudžeto eilutes, tačiau pažvelgus į biudžeto procedūrą, iš tikrųjų turime viską pasverti labai rimtai ir būti labai atsargus. Be to, į naujus iššūkius reikia atsakyti lankščiai O tam, kad galėtume tai padaryti, mums reikia finansinių išteklių. Tik tai taip galėsime įgyveninti savo politikos veiksmus ir prisidėti prie stabilumo ir augimo tiek savo valstybėse šalise, tiek um, šalise partnerėse. Taigi reikia vertinti esamus instrumentus reikia paprašyti, kad komisija mums pateiktų daugiau informacijos šio klausimu. Ta informacija pasistengsime įtraukti į savo nuomonės projektą ir pabandysime geriau įvertinti dabar turimas priemonės. Kartais lėšų trūkumas slepia valios trūkumą ir noro spręsti problemas trūkumą. Pabėgėlių krizė. Vėlgi turime kovoti su krizės priežastimis. Ir susitarimuose prekybos politikai tenka labai svarbus vaidmuo. Be to reikia remti mažas ir vidutės įmonės, padėti joms prisitaikyti prie globalizacijos padarinių. Tai labai svarbus klausimas mums. Taip pat Garantijų fondas ir išorės veiksmų fondas e, vėlgi turi vaidinti svarbu vaidmenį, suteikdamas paskolas nes šalims. E, taipogi reikia skirti tinkamus išteklius įvertinant e, būsimus tarptautinės priekybos susitarimus, kad jos galėtume patobulinti. Deja, nebėra tų pačių instrumentų, kurie veikė prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Tuomet parlamentas galėjo pasinaudoti tam tikrais ištekliais turėdami galimybę pasinaudoti konkrečiomis priemonėmis, galėsime išspręsti kylančias problemas. Taigi, pirmininkė, tiek dėl pasirengimo po rinkiminiai DFP peržiūrai. Peržiūra tikrai bus sudėtingas uždavinys, tačiau turime susitelkti ties esminiais elementais. Kitaip biudžeto politika negali būti sėkminga. Na, ačiū. O dabar žodis kolegoms. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už pateiktą dokumentą ir galiu jam pasakyti, kad gali pasikliauti socialistų frakcijos parama. Mes pateiksime savo pakeitimus ir pasisteksime įtraukti į nuomonę naujų elementų. Porą pastabų. Pirmiausia, dėl daugiametinės finansinės programos. Mums svarbu, kad e, galėtume reformuoti nuosavų es išteklių naudojimą ir skirti reikiamas lėšas turimoms išlaidoms padengti. Uh, Be to, reikėtų spręsti su mokėjimais kylančias problemas, o tų problemų nemažėja, o daugėja. Be to, reikia užtikrinti demokratinę parlamento vykdomą kontrolę. E, ES naudojamų lėšų atžvilgių, nes dalis lėšų nepatenka į dabar numatytas biudžeto lėšas, pavyzdžiui, pagalbos pabėgėliams lėšas. Ir parlamentas turi turėti galimybę kontroliuoti visas taikomas finansinės priemonės. Na, dėl to, ką mūsų komitetas turėtų daryti. Žinoma, reikia geriau vertinti, geriau atlikti tiek ex ante, tiek ex post išteklių vertinimus. Reikia geriau sekti tai, kas numatyta susitarimuose ir skleisti informaciją apie galimybės, kurias suteikia nauji susitarimai, kad visos šalis galėtų pasinaudoti tomis galimybėmis. Taip pat labai svarbu kalbėti apie poveikio vertinimą ir apie tai, kad reikia imtis priemonių padedant trečiosiam šalims esančiom sudėtingoje padėtyje. Taigi reikia Europos pateikiamo vertinimo ir derimos pagalbos. O dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reikia tam fondui skirti daugiau lėšų, reikia, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų lengviau pasinaudoti fondo lėšomis, jokių būdų negalima joms daryti papildomų kliūčių. Aš tikiuosi, kad galėsime bendradarbiauti šiais klausimais ir parengti išsamų dokumentą. Ačiū. Ačiū. Reikia. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tai, kad jis pasidalino savo nuomonę. Aš sutinku su pranešėjo nuomonė. Padėtis tikrai sudėtinga, biudžete trūksta nuo savo lėšų, trūksta patikimumo, Ir tai yra didžiulė problema. Reikia užduoti nemažai klausimų susijusių su biudžeto. Iš esmės, reikia užduoti klausimų apie išlaidas, subsidijas, investicijas į ekonomiką, tačiau galbūt temų spektras per platus, kad galėtume jas aptarti dabar. Na, prekyba turi būti e, platesnio išorės veiksmų spektro dalis Ir tikrai e, buvo pateikta kolegų pastabų, jie kalbėjo apie kūrybišką biudžeto naudojimą, slepianti esminės problemas. Ir turėtume imtis tokios požiūrio, kai demokratija ir žmogaus teisės uh, trečiosiose valstybėse narėse turėtų būti skatinamos išnaudojant biudžeto lėšas ir mūsų prekybos instrumentus. Taigi reikia pagalvoti, kaip mes formuosime savo išorės politiką, o prekyba tik vienas iš galimų instrumentų ją formuojant. Žinoma, mūsų lūkesčiai keičiasi ir reikia į tai atsižvelgti. Aš manau, kad iššūkis skatinti ekonominę plėtrą ES yra vienas iš svarbiausių ir tam reikia išnaudoti priekybą bei ekonominę diplomatiją bei surasti atitinkamų išteklių šioms priemonėms. Taip pat manau, kad būtina kritiškai įvertinti Europos komisijos turimus išteklius. Um, užtikrinti tinkamam prekybos valdymui ir tinkamą informaciją apie prekybą. Žinoma, būtinas skaidrumas, tačiau žmonėms reikia ne tik tai pateikti skaidrę informaciją, reikia ir išklausyti žmonių. Aš manau, kad tai visiškai teisėtas reikalavimas, tačiau neaišku, ar Europos komisija turi atitinkamas struktūras tam reikalavimui įvykdyti. E, techninė prekyba ir eksportas yra e, labai plačios rytis ir iš tikrųjų kartais trūksta žmogiškųjų išteklių e, viskam apriepti. Taigi būtų gerai, jeigu būtų užtikrinta daugiau lankstumo ir daugiau lėšų būtų skiriama 21-ojo amžiaus prekybai, paremtai vertybėmis ir įtraukiančiai visus veikėjus. Ačiū. E, Ačiū. Koja. Vardu Helmutas, prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už patiktą dokumentą, ačiū už pasiūlymus. Sutinku su jumis. Iš esmės, turėtumėm labai rimtai pagalvoti, kokia dabar padėtis su mūsų biudžeto planavimu, kaip turėtumėm eiti kur turėtume eiti toliau, kurią kryptim, ne tik tai komitete, komitete bet ir apskritai. Pranešėjas minėjo sumažintas e, sumas. Kalbant apie mūsų e, atsakomybę, kalbant apie mikrofinansinę pagalbą, tai Aišku, e, turime galvoti apie tai, kaip galima suteikti pagalbą. Iš esmės dabar skiriame paramą, netikrindami e, prielaidų, sąlygų, aplinkybių, o turėtumėm tai daryti jeigu norime, kad e, mūsų indėlis į visuomenės vystimąsi būtų tvarus, tai turėtumėm susitelkti labiau, turėtumėm tai, tai traukti. Ir antras dalykas, į kurį mes kaip frakcija norėtume atkreipti dėmesį, yra toks. Turime didelės įtakos per savo prekybos politiką. Tai e, turime aiškiai pasakyti, iš kur tos lėšos iš ES nuo savų išteklių tos lėšos skiriamos atskiriam projektam. Ir e, iš tiesų yra čia tam tikras e, net, netitikimas, atotrukis ir na, čia reikalingas būtų skaidrumas taip pat. Na, turim, turime į tai atkreipti dėmesį tų, kurie atsakingi už biudžetą, bet e, ačiū jums. Ačiū pranešėjai. Sutinku kad e, į tai reikia kreipti dėmesį mūsų šiorės politiką, siekiant e, numatytų tikslų. E, kalba, aišku, turėtų eiti ne tik tai apie tai, kam skiriamos lėšos, bet ir apie politiką. Apie tai turėtume kalbėti komitete, kad tai turėtų tikti ES išorinius tikslus, dėl to reikėtų sutarti ir reikėtų pagalvoti, kaip tai būtų galima vertinti, ar galbūt pagalvoti reikėtų apie nuolatinį vertinimą galvoti, tarkim, ar tai prisideda prie vystimosi štai e, kitur. Tai, kad mes leidžiame lėšas ir dėl to priemame sprendimus čia dėl skubios pagalbos lėšų, visiškai pritariu Jums, kad parlamentas neturėtų būti nustumtas nuo šalia. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti lankstumą, e, kalbant apie na, skubios paramos e, skirimą. Uh, Mes jau turime kurių minčių ir teiksime pakeitimus. Dėkui. Ačiū. Daugiau žodžio niekas neprašė. Komisija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui ir e, kalbėjusiems parlamento nariams už pastabas. Ačiū už nuolatinę paromą prekybos politikai, e, biudžeto kontekste, kaip žinote, komisija dabar rengia savo pasiūlymus. Ir peržiūra mūsų supratimu tai turėtų būti e, galimybė nu, nukreipti viską į darbo vietų kūrimą, taip pat spręsti iššūkius, su, kurios, e, su kuriais susiš, e, susidurėme, kai kurios minėjote ir, ir jūs turime pagalvoti apie biudžetę turimas galimybės, turėtume įvertinti lankstumą, e, reikėtų įvertinti, kaip dabar veikia galiojantį DP ir kaip būtų, būtų galima didinti tą lankstumą dėl konkrečių minėtų dalykų, konkrečiai kalbant apie nuolatinį arba testinį vertinimą įvairių iniciatyvų ir nuomonės projekte mačiau, kad um, um minite uh, smulkaus uh, vidutinio e, verslo internacionalizavimą vadinamą ir aišku, mes tai vertiname. E, iš tiesų tas finansavimas duotų pridėtinės vertės ir norėčiau priminti, kad e, įvairios komisijos tarnybos kartu su parlamentu techniniu lygmeniu nuolat rengia susitikimus ir kalba apie tai, koks finansavimas yra skiriamas ir kokia pridėtinė vertė dėl. Uh, išlaid, ketvirtos išlaidų kategorijos išorės ryšiai, kas aktualus šiam komitetui, iš tiesų tų nėra daug, bet e, ir šiandien nuolat vertiname, kaip būtų galima geriausiai spręsti dabar kylančius iššūkius. Ir um, galvosime apie tai taip pat atliekant vidurio laikotarpio peržiūrą, kuri artėja. Na, um, toks gan trumpas atsakymas. Uh, Bet kokiu atveju. Ačiū pirmininkė, priemiau domien komisijos poziciją. Taip, priemiau domien. Tačiau taip pat, ką dar norėčiau pasakyti, kalbant apie sudėtingas dėrybas, komisija yra parlamento pusėje, kadangi visi žinome, jog ta priemonė, už kurią labai kovojo parlamentas, buvo priimta tik tai po vėlesnių dėrybų, po to, kai susitiko tai trys pirmininkai. Ir dabar to nebeliko. Iš tiesų, ta lankstumo galimybė šiandien ir e, rodo, kaip svarbu laikytis tvirtos pozicijos ir dėrėtis dėl to. Tačiau dabar jau antras, antra finansinio laikotarpio pusė ir akivaizdu, kaip tai yra svarbu. Apie tai kalbėjo ir e, pirmininkas e, Šulcas, aišku, tai turės įtakos išteklių struktūrai. Regis numatomas bendras pranešimas dėl fiskalinių aspektų bet e, ir tai siesi su išteklių, pakankamų išteklių klausimu, kaip būtų galima užtikrinti, kad ES um, būtų stabilesnė, labiau atspari ateityje ir e, tai siesi su e, išteklių ateityje klausimu, kaip, tu, kaip surinksime tuos išteklius ir galbūt komisija galėtų pateikti uh, apžvalgą to, kas pastaruoju metu daroma, kas numatoma kitais metais, kad būtų galima tai e, tinkamai įvertinti ir e, padaryti e, išvadas dėryboms dėl BFP ir taip pat kasmetiniai biudžeto procedūrai. Gerai, taip padarysime. Ačiū ponui Begė. Terminas pakeitimas teikti yra balandžio 25-osios vidudienis. Dabar perduosiu žodį, arba tiksliau pirmininkavimą ponui Winkleriui. Pereiname prie septinto darbo atvarkės klausimo. Kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas, tai dešimtųjų metų rekomendacijų E, gyvendinimas dėl, aplink, e, dėl socialinių ir aplinkos saugos standartų, žmogaus teisų ir įmonių socialinės atsakomybės. Ir dabar žodis mūsų pranešėjai, kolegijai, poniai Forencijai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms iš komisijos taip pat kolegoms iš komitetų, kurie teikia nuomonę dėl pranešimo, taip pat ačiū šešėliniam pranešėjam, komiteto sekretariatui. Pateikta daug pakeitimų, kurie iš ties praturtina pranešimą, be aišku to indėlio, kuriuo prisidėjo pilietinė e, visuomenė. Ir iš tiesų tai padeda svarstyti tos klausimus, kuriems skirtas pranešimas. Diskusijoms e, pradėti, na, keičiantis nuomonėmis dėl pranešimo, e, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną klausimą. pranešimas renktas e, e, remiantis rengtas remintis trim ankstesniais parlamento pranešimais ir iš tiesų siekiama, kad, kad e, na, komisija, parlamentas būtų labiau atsakingi, didesnės atsakomybės imtųsi palyginti su to, kai buvo po dešimtųjų metų darbas sudėtingas, ypač turint galvoje, kad kalba eina apie trijų pranešimų gyvendinimą. Uh, ES priekybos politiką labai svarbių, galvojant apie žmogaus teisės tvarę e, priekybos politiką, taip pat kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę. Norėčiau paminėti kelis veiksnius, kurie lėmė mano darbą rengiant pranešimą. Pirmiausia, pranešimo tikslas. Manau, turėtumėm sveikinti nevyriausybinio organizacijų, profesinių sąjungų indėlių. Mes su jomis konsultavomės rengiant pranešimą. E, norime viską vertinti ilguoju laikotarpiu, galvoti ne tik tai e, ne apie dėliotiną gyvenimą, reikia galvoti apie ilgesnį laikotarpį, apie tai, e, kokio požiūrio laikysis parlamentas, atsižvelgiant į pranešimo tikslą. Ti Mm, tai būtų ir e, daugia šalės ligmo ir, ir taip pat ryšys su PPO. Ačiū kolegom pateikusiam pakeitimus. Tai e, nebūtinai reiškia, kad pritariu tiem pakeitimam, kurie sumažintų mūsų ambicijų lygį. Tačiau e, kai kuriais pakeitimais siekiama, kad priemonė būtų dar efektyvesnė ir aš tam dalies pritariu. Pavyzdžiui, tai būtų pakeitimai dėl žmogaus teisų, dėl e, tvaraus vystimuose. Tiem pakeitimam tikrai pritariu. Antras dalykas, nemanau, turėtum, kad turėtumėm nutolti nuo to, ko parlamentas ir buvo pasiektas e, dešimtųjų pabaigoje. Tie pasiekimai turėtų būti įtvirtinami, o nesilpninami. Ir čia norėčiau paminėti kai kurios pakeitimus. kurie galėtų susilpninti mūsų įsipareigojimus e, pagal e, TDO konvenciją 8 plus 4 formatą, tai iš tiesų e, reikėtų, kad komisija nesiūrintų šių priemonių taikymos ryties. Ir dar vienas dalykas, e, iš tiesų labai svarbu, kad Europos parlamentas e, atliktų reikšmingesnį vaidmenį vertinant poveikia. Manau, čia parlamento uh, darbas būtinas yra. Turbūt aišku, e, ko siekia pranešėja. Pranešimo tikslai labai ambicingi, kadangi kalba eina apie sudėtingus klausimus. Tai siejasi, e, kaip sakiau, su e, trijų pranešimų įgyvendimu. Pirmiausia, bendroji lengvatų sistema, čia reikia dirbti veiksmingai laikantis pasiektų susitarimų ir aišku, parlamentas ir partneriai turi dalyvauti stebėsenoje. Antras dalykas, tai būtų susiję aplinkosaugos aspektai. Ačiū kolegai Keller. Ačiū jai už jos indėlį iš tiesų negalima mažinti e, parlamento indėlių, svarbu remti švarius energijos šaltinius, tai ypač e, na, svarbu siekiant netitolti nuo mūsų tikslų ir manau, dėl to būtų galima susitarti. Ačiū kolegai už indėlį dėl CSR. Dėl ginčių sprendimo mechanizmo, aišku, tai būtų e, savanoriški įsipareigojimai, būtinas dialogas, e, taip pat dėl sutarimo dėl Bangladešo ir manyčiau, kad e, daug ką dar galima nuveikti ginčio sprendimo klausimą kaip pranešėja siekiu būti visuomet pasirengusi dirbti su kolegom, socialiniais partneriais, nes svarbu ne tik tai parengti pranešimą e, komisijai, tai svarbu ir par parlamentui, svarbu ž e, tai svarbu, kadangi um, priekybos politika vis svarbesnė ES išorės politikos kolegos. Jūsų žiniai dėl pakeitimo, e, dėl pranešimo pateikta 219 pakeitimų ir dar 100 e, pakeitimų, e, kurios pateikė nuomonę teikintis komitetai, tai keturi komitetai, DEFE, Employ, FEM ir AFET, o dabar kreipiuosi į politinės frakcijas. Pirmiausia, žodis EPP atstovai Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbė kolegos. Ponė Saifi norėtų atsiprašyti, kad ji negali dalyvauti šiame posėdėje, nes ji yra išvykusi į ūsienį ir ji paprašė, kad aš ją pavaduočiau. Šio pranešimo tikslas yra atkreipti dėmesį į Europos komisijos veiksmus, kuri buvo imtasi nuo 2010 e, metų ir siekiama yra tiesiog apžvelgti padėtį ir pagalvoti apie tai, kokiu veiksmu reikės imtis ateityje. Pone Saifi pateikė pakeitimų ponios Florencija pranešimui ir jį norėtų šiuose pranešimuose pasakyti, kad e, mūsų priekybos santykiai turėtų padėti mums skatinti ir ginti svarbes mums vertybės ir užtikrinti žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms bei socialinę ir aplinkos apsaugą. Ir todėl labai svarbu ir visose tarptautinėse prekybos e, e, laisvosios prekybos susitarimuose įtraukti skyrių apie e, žmogaus teisės ir socialinė apsauga ir aplinkosauga. Ir mes taip pat turėtume geriau bendradarbiauti su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, skaitant ir PPO, ir Junktinės tautas, ir Tarptautinė darbo organizacija, ir kitas tarptautinės organizacijas. Be to, reikia užtikrinti, kad viskas, kas yra rašyta laisvosios prekybos susitarimuose, būtų taikoma tinkamai. Todėl labai svarbu yra uh, nulatos ir rimtai prižiūrėti, kaip įgyvendinami yra šie priekybos susitarimai. Ir tai reiškia, kad ir, soci, ir socialinė, socia, pilietinės visuomenės ir Europos parlamentas turėtų būti įtraukti į šį procesą. Ir todėl mes galvojame, kad būtų gerai sukurti konsultacinės grupės arba tvaraus vystimosi forumą. Taip galima bus užtikrinti, kad būtų ginama žmogaus teisės ir užtikrinta socialinė, mūsų socialiniai ir aplinkosaugos tikslai. Ir mes siūlome taip pat paraginti įvairius mūsų partnerius atkreipti mūsų dėmesį į tuos atvejus, kai nes, nepaisoma yra prekybos sutartėse nurodytų sąlygų. Mes taip pat siūlome paskelbti paskelbti ataskaitą apie tai, kaip gyvendinama yra BLS sistema. Ši sistema prisideda prie to, kad būtų geriau gydama žmogaus teisės ir užtikrinti socialinį ir aplinkosaugos įsipareigojimai. Mes taip pat reikalaujame, kad komisija veiktų taip, kaip mes siūlome ir kad uh, ji taip pat aktyviau kovotų su vaikų darbu ir priverstiniu darbu. Ir taip pat siekiant geresnės aplinkos apsaugos. Taip pat siūlome, ją, siūlome pareikalauti, kad ji pateiktų atitinkamus teisės aktus. Ir mes pateiksime. Pateiksime pakeitimus, kuriuose bus kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Ir e, tai yra svarbu tam, kad galima būtų pasimokyti iš e, praeitie kaip, e, kad galima būtų užkirsti kelią praeitėje įvykusio, užkirsti kelią tam, kad uh, nepasikartotų praeitėje įvykusios uh, tragedijos įvairiuose įmonėse. Džiūt kitin dalin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai, kad pateikta tiek daug yra pakeitimų, parodo, kad e, nariams atrodo, kad šis pranešimas yra labai svarbus. Ir mes, socialistai, manome, kad e, čia kalbama apie labai svarbų pris, e, laisvosios prekybos ramsti. Labai svarbu yra mums pasirašant susitrimus užtikrinti, kad būtų apginti tų žmonių, kurie pasitikė mumis. Uh, žmogaus teisės, sveikata ir gyvybė. Tai yra labai svarbus yra pranešimas ir todėl jį reikia renkti labai rimtai ir atsakingai. Kartu su kolegomis socialistų frakcijoje aš parengiau dviejų tipų pakeitimus. Kai kurie iš pirmojo grupė yra skirta tam, kad galima būtų geriau vertinti tai, ką padarė komisija ir ko jie nepadarė, tam, kad galima būtų taip pat atsižvelgti į tai, ar jie įgyvendino mūsų rekomendacijas, kurias mes patikėme dar 2010-aisiais, nu, pateikėme reguliariai nuo 2010 metų. Ir antroji dalis yra susijusi su pačiais susitarimais, ypač mes siekime atsižvelgti į tai, kas neseniai įvyko. Uh, Ir, pavyzdžiui, tai, kas vyko Rana ir Plazar, Rana Plazar, uh, e, uh, e, uh, e, įmonėje. Kitos frakcijos pateikė taip pat labai daug pakeitimų ir tarp jų yra gerų pakeitimų. Bet kai kuriuose pakeitimuose iš esmės siekime įtvirtinti dalykus, kurie tikrai susilpnintų mūsų poziciją, kurią mes išsakėme 2010 metais. Mes negalime taip sumenkinti savo da, vaidmens. Ir e, pakeitimai tik dabar yra gauti ir be abejo jie dar bus svarstomi ir mes tikimės, kad uh, jie bus nagrinėjami rimtai ir atsakingai, nes yra visiškai nepriimtina tam, kad būtų patvirtintos nuostatos, kurios tik tai sus, susilpnintų įmonių e, socialinę atsakomybę. Komisijos narė ponė Malstrom sakė, kad įmonių socialinė atsakomybė yra vienas iš jo, jos prioritetų. Ir aš manau, kad mes šiame pranešime turime labai aiškiai pasakyti, ko mes tikimės iš jos ir visos komisijos. Ir taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, kad būtina prižiūrėti, kaip yra gyvendinami prioritetai. Ir iš tikrųjų de, jie tarnauja tiems žmonėms, kuriems jų reikia, tam, kad mūsų visi žodžiai taptų realiais veiksmais. Dėkoju AKR frakcijos vardu mūsų komiteto vicepirmininkas. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Mes visuomet pasisakome už platesnius priekybos ryšius ir už daugiau investicijų ir visuomet taip pat rūpinamės ir žmogaus teisėmis ir tam, kad būtų laikomasi aplinkosaugos ir socialinių standartų. Ir mes e, norime elgtis e, su prekybos partneriais kaip su tikrais partneriais. Ir e, taip pat norime skatinti teigiamus poslinkius tose šalise, kurios nori plėtoti prekybos santykius su mumis. Ir būtent dėl tokios pozicijos mums netinka tai, kad šiame pranešime yra išdėstoma tik viena pozicija. Uh, nes mes manome, kad siekiam, šio pranešimo siekime politizuoti priekybos santykius. Pranešėjai daug kalba apie, kalba apie jau galiojančių laisvosios priekybos susitarimų įgyvenimo priežiūrą ir stebėseną. Bet mums atrodo, kad toks laisvosios priekybos politizavimas duos tik tai priešingų rezultatų, bus visiškai nenaudingas. Ir aš paaiškinsiu, kodėl mes taip manome. Mes e, visiškai negalime pritarti tam, kad e, preky, prie laisvosios prekybos susirimo pasirašymas e, vyktų tik su sąlyga, kad uh, bus e, gerbiamos žmogaus teisės. Tai be to ne, nelabai įsivaizduojame, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad visi socialiniai partneriai galėtų naudotis ginčių sprendimo mechanizmu. Gal jūs turėtumėte e, geriau ir aiškiau išdėstyti tas nuostatas. Be to mes turime bejonių dėl sankcijų ir dėl prekybos susitarimų laikino sustabdymo. Ir paskutinis dalykas, kaip visuomet, mes. Uh, priešinamės tam, kad e, būtų privaloma tvarka reikalaujama įmonių laikyti socialinės atsakomybės. Jūs matote, kad nuomonių dėl šio pranešimo yra įvairių, bet mūsų nuomonė yra kitokia nei pranešėjas, bet mes esame pasiruošę dėrėtis, dalyvauti dėrybose ir mes norėtume parengti kompromisinius, e, e, kompromisinius pakeitimus, e, ypač dėl BLS plus mechanizmo, dėl dėrybų skaidrumo ir dėl veiksmingo laisvosios prikybos sutarčių įgyvendinimo ir priežiūros. Ir mes nekantriai lauksime kito šešėlinio pranešėjų posėdžio ir tikiuosi, kad galėsime konstruktyviai prisidėti prie šio dokumento rengimo. Dėkuoju. Toliau buvo ponas Takula, liberaldemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirminkė, aš kalbėsiu Marijal Desarne vardu. Ji yra mūsų pranešėja ir ji norėtų padėkoti pranešėjai už jos darbą. Pateikta daugiau nei 200 pakeitimų. Ir šiuo metu rengiama maždaug 20 kompromisinių pakeitimų. Mes e, e, norime, kad rezultatas būtų pagrįstas e, susitarimu ir, ir kad jisai būtų veiksmingas. Ir kad būtų atsižvelgta į 2010 metais Europos parlamento komisijai pateiktas rekomendacijas. Ir kad būtų pasiekti mūsų užsibriežti tikslai. Pirmiausia, ES turėtų aktyviai dalyvauti e, siekiant e, tvaraus vystimosi tikslų, e, kurios užsibrėžė Junktinės tautos 2030 metų. Toliau lyties ir moterų klausimai taip pat turėtų užimti svarbę vietą Europos komisijos strategijoje. Toliau reikia sistemingai atlikti poveikio vertinimą prieš bet kurias prekybos dėrybas. E, reikia atsižvelgti tai, kaip susitarimas gali paveikti aplinkosaugos standartų įgyvendinimą ir vietos gyventojus, ir ypač tuos asmenys, kurie priklauso mažumoms arba gyvena geografiškai atokiose regionuose. Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą prieš pradedama dėrybas dėl priekybos. Toks įsipareigojimas kaip ir egzistuoja, bet jis nėra e, reguliariai taikomas. Antra, ES politika taip pat turėtų prisidėti prie žalių, žal, žalinimo iniciatyvų, prie uh, žalesnės energetikos. Ir paskutinis dalykas. Uh, Europos e, Sąjunga turėtų aktyviau gyvendinti tokias iniciatyvas kaip e, ekologinės etiketės e, arba FLECT iniciatyva arba nekomercinės paslapties atskleidimo iniciatyvas tam, kad visos įmonės uh, geriau laikytųsi socialinių ir aplinkosaugos standartų. Dėkuoju dabar žalių frakcijos vardus. Ką, prašau. Labai dėkuoju ir labai ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Mes pateikėme porą pakeitimų. Ir e, mes manome, kad žmogaus teisės nuostata turi būti taikoma. Ir e, jei e, galima tikrinti, kaip yra gyvendinami kiti sutarties aspektai, susitarimo aspektai, turėtų, tu, turime turėti galimybių ir patikrinti, ar laikomas yra žmogaus teisų nuostatos. Turime turėti mechanizmą tai užtikrinti, tai yra labai svarbu. Europos, sąjung, Europos parlamentas jau siūlė uždrausti importuoti prekes, kurios pagamintos naudojant priverstinį uh, priverstinį darbą, bet e, manau, kad svarbu yra dar kartą šiame pranešime pakartoti komisijai, kad toks įsipareigojimas egzistuoja. Toliau priekyba ir aplinkosauga. Savo pakeitimuose mes norime paraginti komisiją nebe traktuoti priekybos, e, priekybos e, susitarimų kaip visiškai nesusijusių su ilgalaikiais aplinkosaugos tikslais. Ir manome, kad taip pat reikia kalbėti ne tik apie pačias, pačius produktus, bet ir taip, kaip, naud, kaip jie yra gaminami. Europos parlamentas praeitėje jau ragino komisiją pagalvoti apie uh, muitų, e, apie pasienio, atsiprašau, pasienio mokesčio e, schemą. Mes manome, kad ją galima būtų dar kartą aptarti. Ir paskutinis dalykas, mes raginame komisiją įtraukti į uh, ES teisės aktus, e, e, jungtinių tautų ir TDO standartus dėl tvarių gamybo, e, tvarių tiekimo grandinių. Ir čia reikia pagalvoti, kaip galima būtų užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos visoje prekių ir paslaugų tiekimo grandinėje. Ir mes, manau, galėtume kažką pasakyti šiuo klausimu mūsų pačių rengimame pranešime. Dėkuoju toliau FDD Ticiana. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už, savo, už jos darbą. Ir aš norėčiau trumpai apžvelgti, trumpai apibendrinti diskusiją dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, kurios vyksta mano frakcijoje. Kaip ir kitos frakcijos, mes manome, kad reikia pradėti nuo pačių svarbiausių dalykų. Tai yra, tai, tai yra reikalavimo, kad mūsų priekybos partneriai gerbtų pagrindinius e, standartus tvirtintus e, e, tarptautinės darbo organizacijos aštuoniuose, pagrindinės ir keturiuose papildomose konvencijose. Uh, Žmogaus teisų nuostatos, kuri būtų traukta į e, laisvosios prikybos susitarimus, ko gero nepakaks. Vakar e, užimtumo komitete aš kalbėjau apie tai, kaip Pietų Korejoje yra visiškai nepaisoma, kai kuriais atvejais nepaisoma darbuotojų teisų ir aplinkosaugos standartų ir vyriausybė apie tai yra žinoma. Jei mes norime realiai kažką keisti, be abejo, turėti kažkokias socialinės nuostatas, socialinius reikalavimus susitarimuose yra labai gerai, bet tai yra tik, tikrai tik to nepakanka. Mes taip pat turėtume laisvosios priegybos susitarimuose įtvirtinti ir priežiūros mechanizmus. Turime atkreipti dėmesį socialinių partnerių įtraukimą į kai kurios kitus dalykus. Ir mes norime, kad tais atvejais, kai yra nesilaikoma nustatytų tikslų, ypač aplinkosaugos tikslų arba nepasima žmogaus teisų, sutartise būtų tvirtinta galimybė tokiu atveju sustabdyti susitarimo taikymą. Nes kam reikalingi tuomet tokie straipsniai, jeigu jie nėra taikomi. Bet to mes norėtume paraginti įmonės taikyti ginčių sprendimo mecha... social, įmonių socialinės atsakomybės principus nes e, žinome, kad būtent įmonėse pirmiausia galima imtis veiksmų e, tuomet, tuomet kai paaiškėja, kad juose yra pažydinėjamos žmogaus teisės. Mes e, dalyvavome TDO konferencijoje stebėtojo teisėmis ir parengėme pakeitimus, kuriuos pateiksime, jau pateikime pranešėjai ir aš tikiuosi, kad ir užimtumo komiteto parengtus pasiūlymus pranešėjai taip pat įtrauksiu savo pranešimą. Ar dar kas nors iš norė, kolegų norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tuomet aš norėčiau dabar suteikti žodį komisijai tam, kad jį galėtų trumpai pakomentuoti. Silvė Fermentinė, priekybos generalinio direktorato atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė šiandienos diskusijoje ir dėkoju jiems už labai e, įdomias pastabas. Manęs paprašė kalbėti trumpai ir todėl norėčiau pasakyti labai, trum, pasakyti labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisija labai vertina parlamento darbą šiuo klausimu. Ir dar kartą jums priminti, kad pagarba žmogaus teisėms ir socialiniai ir ekologijos standartai e, buvo ir yra komisijos prioritetai. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir kitiems kolegoms už bendradarbiavimą su komisija ir galiu jūs patikinti, kad mes ir toliau ketiname su jumis bendradarbiauti. Diskusija, kuri vyksta čia šiandien ir tai, kad tiek daug pakeitimų yra pateikta, parodo, kad ši tema yra labai sudėtinga, e, ji yra labai kompleksiška. Aš dabar nekomentuosiu atskirų pakeitimų, nes tai užtruktų per nelik ilgai. Aš noriu tik tai išsakyti kelias pagrindinės bendras pastabas. Pirmiausia, mes džiaugiamės, kad e, e, e, pripažįstama pakeitimuose kad a, iš tikrųjų komisija daug jau ką nuveikė, ypač reikalaudama laikyti, a, taikydama a, a, BL, taikydama bendrų lengvatų sistemą ir dėkdama socialinius aplinkosaugos standartus. Ir džiaugiamės, kad mūsų pastangas atsižvelgta. Ir džiaugiamės, kad daugelį pakeitimų taip pat uh, atkreipiamas dėmesys į mūsų darbą su tarptautinėmis organizacijomis, nes šis darbas yra nepaprastai svarbus, sprendžiant pranešime gvildenamas problemas. Bet to mes džiaugiamės, kad keliose pakeitimuose siekiama taip pat yra surasti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų veiksmų priekybos e, srityje ir kitose politikos srityje. Ir čia reikia kalbėti apie nuoseklumą ir ypač nuoseklumą tarp priekybos ir visumą bendradarbiavimo politikų, politikos sričių. Ir norėčiau taip pat ištaisyti kai kurios netikslumus. Mes esame įsitikinę, kad e, kai kurios netikslumus galima bus ištaisyti e, toliau nu, e, dirbant ties šiuo dokumentu. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes esame pasiruošę su jumis bendradarbiauti ir su malonumu tęsime su jumis dialogą jums primtiniausią formą. Dėkoju. Da. Labai ačiū. O dabar e, baigiant ir suteiksiu žodį pranešėjai, prašysiu jo kalbėti trumpai, nes laiko trūksta. E, prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Noriu padėkoti visiems kolegoms, e, kurie pasisakė. Taip pat noriu padėkoti komisijos DigiTrade atstovams ir sekretoriatui. Uh, Dėl paties metodo. Man labai svarbu, kad derantis dėl kompromisų e, e, visi kolegos e, įsitrauktų šį procesą, nes tema labai svarbi. Labai svarbu surasti sprendimą, kuris kiek įmanoma labiau tiktų visiems. Dabar kalbant apie terminus ir tvarkaraštį, tikrai buvo pateikta daug pakeitimų. Ir kadangi tema tokia svarbi e, ir ją apima trys pranešimai, kurie buvo tarsi sudėti į vieną, e, būtų gerai šiame paskutinėme etape apsikeisti nuomonėmis dėl pakeitimų, sulaukti komisijos nuomonės taip pat. Ji bus pateikta pirmadienį. Na, žinoma, taip procesas užtruks ilgiau ir niekas dėl to nekaltas. Tačiau manau, kad būtina skirti daugiau laiko, dėl to, kad tema iš tikrųjų labai svarbi. Sutinku su kolegomis dėl tvaraus vystimosi. E, manau, kad tai turėtų būti vienas iš esminių klausimų svarstant šį pranešimą. Taipogi svarbu kovoti su vaikų darbu, kaip ponia Kitan Darling. Aš irgi manau, kad būtina išlaikyti pusiausvyrą. Ir būtina nuosekliai tęsti darbą, kuris buvo įvykdytas iki 2010 metų. Reikia išvengti tokių tragiškų įvykių, kaip kad nutiko Bangladeše. Reikia užtikrinti tvarę prekybą ir sažiningą prekybą ir įtraukti visas įmanomas priemonės, kad galėtume tai pasiekti. Manau, kad mums pavyks šios elementus įtraukti į galutinį pranešimą. Taip pat noriu pratesti ponios Begin mintį. Parlamente turime taikyti veiksmingas priemonės, tačiau tai nereiškia, kad turime politizuoti prekybą. Turime nuspręsti, ko norime. Turime užtikrinti, kad kalbant apie žmogaus teises ir tvarę plėtrą, tam tikri es instrumentai taps privalomi. Noriu padėkoti kolegiai Keller už tai, kad jį minėjo vergovės ir privestinio darbo klausimus, taip pat galimas už tai taikytinas sankcijas. Taip pat noriu padėkoti poniu Vėgein komiteto vardu, nes manau, kad reikia kalbėti ir apie konvencijas, ir apie galimybės sustabdyti sutarčių taikymą, jeigu to reikia. Taigi manau, kad šis pranešimas e, turėtų apimti ir tvirtą parlamento poziciją žmogaus teisų atžvilgių. Mes norime, kad parlamento tikslai ir ambicijos atspindėtų ES tikslus ir ambicijas ir kad šis pranešimas turėtų realų poveikį. Ačiū pranešėjai, o balsavimas Tarptautinės prekybos komitete numatytas gegužės 23 ir 24 dienomis dar turime išsiaiškinti dėl balsavimo plenarinėje sesijoje. Tuo baigsime šį darbo atvarkės klausimą ir perėsime prie aštunto darbo atvarkės klausimo. Turiu atsiprašyti kolegos. Atrodo, kad aš nelabai gerai atlieku savo kaip tarptautinės prekybos komiteto pirmininko darbą, nes man nepavyko suvaldyti laiko Tačiau visgi pažiūrėsime, kaipgi galima geriau išnaudoti mums likusi laiką, aptariant e, pranešimą dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų. E, komitete šis pranešimas buvo pastatytas praeitų metų spalį dėl naujos perspektyvos ir novatoriškos e, ateities strategijos, nusprendėme renkti pranešimą ir jau buvo apie tai kalbama vasaro mėnesį, o dabar žodis pranešėjai Ticenai Begin, kad jie galėtų pristatyti pranešimą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už dokumentą. Dokumentas ir įdomus, ir naudingas. Taip pat noriu padėkoti Jums, pirmininkė, koordinatoriams ir šešėliniams pranešėjams. ES nekantriai laukė strateginio ir konstruktyvaus dokumento, kuriame būtų nagrinėjamos būtent šios temos. Na, Dokumente kalbama apie prekybą visiems ir atsakingą prekybą. Atsakinga yra labai rimtas žodis ir norėtųsi, kad atsakomybė nebūtų tik tuščios kalbos. E, atsakomybė reiškia atskaitomybę ir ES turi būti atskaitinga ir ES parlamentas turi būti atskaitingas, ES piliečiai turi žinoti, kas vyksta. Reikia pakartoti skaidrumo iniciatyvas, kurios e, ėmėsi komisija. Ir tos skaidrumo iniciatyvos turi būti įtrauktos į tarptautinės prekybos susitarimus. E, taryba toliau turėtų taikyti geriausias praktikas ir suteikti įgaliojimus tarptautiniai prekybai, e, nes tik tai turint atitinkamas galias galima užtikrinti tinkamą įgyvendinimą sąjungos prekybos politika yra didesnės ir sudėtingesnės struktūros dalis, jų turi būti vertinama kartu su kitomis išorės politikos priemonėmis. Be to reikia stengtis daryti įtaką migracijai. ES turi tikrai didelį poveikį tarptautiniai verčių grandiniai. Taigi, sakykime, kalbant apie iškasenas išgaunamas konflikto zonose, galime daryti nemažai įtakos. Į išorės priekybą galima įtraukti demokratijos, žmogaus teisų, įmonių socialinės atsakomybės ir pagarbaus augimo principus. Taigi, tikiuosi, kad visi bendri priekybos susitarimai turės nuostatas skirtas tvariai priekybai, tvariam vystimusi, atsakingam vystimusi. Pilietinė visuomenė ir mes, kaip parlamento nariai, galime kreiptis į komisiją ir prašyti komisiją atlikti tyrimus dėl pažeidimų. Prekybos e, politika turi apimti ir pačius silpniausius. E, ties skurto riba gyvenantys žmonės e, nedalyvauja šalies ekonominėme gyvenime. Taigi būtina kalbėti apie pagarbą, pagarbą piliečiams, pagarbą piliečių teisėms ir jos atitinkamą išraišką. Taigi prašau parlamentą glaudžiau bendradarbiauti su komisija, o komisija informuoti parlamentą laiku bei įtraukti parlamentą į visus išorės politikos e, formavimo etapus, taip pat priekybos politikos formavimo etapus. E, Atsižvelgimas į parlamento poziciją reiškia atsižvelgimas į piliečių poziciją. Jeigu parlamentas bus įtrauktas į priekybos sustarimų formavimą, tai reiškia į piliečių nuomonę atsižvelgiama. Labai dažnai parlamento įtraukimo trūksta. Pavyzdžiui, kai, kai kurias rezoliucijas nebuvo galima įtraukti parlamento pageidavimo uh, taikyti teigiamą sąrašą ir taikyti atitinkamo traktavimo šalims, kurios e, laikosi reikalavimų. Atsakomybė reiškia, kad e, turime būti atsakingi savo prekybos partnerių atžvilgių. Turime pripažinti, kad daugia šalė sistema yra pati geriausia užtikrinant sažiningą prekybą prekybą, kuri remiasi sužiningomis taisyklėmis. Jeigu neturėsime tikslinės strategijos, tai nebus įmanoma. Reikia atitinkamą strategiją taikyti Azijoje, Pietų Amerikoje. Reikia taipogi suvokti rizikas, kurias kyla mūsų piliečiams, jeigu nesilaikoma taisyklių. Be to reikia užtikrinti prekybos apsaugos sistemą, o neleisti, kad e, rinkos ekonomika reguliuotų viską. Tik tai maža mūsų piliečių dalis domisi ES priekybos politika. E, turime sudominti piliečius. Mūsų įmonės turėtų turėti galimybę išnaudoti tarptautinius priekybos susidarimus e, reikia taikyti pagalbos priemonės, mokymus, prisidėti prie mokslinių tyrimų ir inovacijų. Reikia taikyti veiksmingesnės procedūras, sukovojant su klastojimu, sukčiavimu ir skatinant priekybą. Taigi, kolegos, aš tikiuosi, kad tai, ką pasakiau, išreiškia ir jūsų nuomonę. Aš prieš rengdama pranešimą konsultavausi su daugelį kolegų dvišalių pagrindų, aš lauksiu jūsų nuomonės ir jūsų pakeitimų. Ačiū pranešėjai ir dabar kreipsiuosi į politinės frakcijas. Ir um, kadangi gegužės mėnesį mes galėsime dar kartą aptarti pakeitimus, galbūt dabar frakcijų atstovai galėtų pasisakyti, bet kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutės. Pirmiausia, APP e Daniel Gaspar. Ačiū kolegos, noriu padėkoti pranešėjai už tokį puikiai parengtą ir subalansuotą nuomonės projektą. Aš džiaugiuosi, kad pranešėja įtraukė tuos elementus, kuriuos EPP frakcija jau daugelį metų laiko svarbiais matau, kad pranešėja kritikuoja komisiją dėl to, dėl ko mūsų frakcija komisija kritikavo ir praeitįje. Ir dėl to, ko komisija iki šiol neištaisė. Aš tikiuosi, kad pranešimas bus veiksmingas. Ačiū dabar SND Elin Martin. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū už tas papildomas 30 sekundžių Kalbėsiu trumpai, nes laikas spaudžia. Taip pat noriu padėkoti poniai Beginui iš veiksmingą bendradarbiavimą. Nuomonės projektas iš tikrųjų puikus išeities taškas. Dėl svarbiausių klausimų noriu pasakyti, kad socialistų frakcija pasisako už daugia šalia priekybos sistemą. Mes pasisakome už dvi šalius priekybos susitarimus, žinoma, jie yra reikalingi, tačiau netokie svarbus kaip daugia šaliai. Mes pasakome už tvarę plėtrą, už sąžiningą priekybą, norime įtraukti pilietinę visuomenę. Taip pat džiaugiamės pažanga pasiektą dėl dėrybų skaidrumo, bet manau, kad reikia išnaudoti TTIP tai e, e, susitarimo pavyzdžius ir kitose dėrybose. Manau, kad komisija turėtų pateikti daugiau informacijos apie laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimą ir labiau įtraukti parlamentą dėl mm, pasaulinės vertės, pasaulinių vertės grandinių. Žinoma, labai svarbu užtikrinti darbo vietų kūrimą ir augimą, tačiau būtina užtikrinti ir socialinius bei aplinkosaugos standartus. O dėl iškasenų gavybos konflikto zonoje turime įgyvendinti privalomas nuostatas. Dėl komisijos komunikato gaila, kad komisijos komunikate nieko nesakoma apie Kiniją. Mes teiksime pakeitimus Dėl, m, mm, taip pat reikia mm, taikyti priekybos apsaugos priemonės, taip pat buvome nusivylę dėl to, kad e, nieko neminima apie postkotonių struktūrą, nes e, santykiai su Afrika yra labai svarbus. Be to, komisija neaptarė ir platesnių tarptautinės priekybos klausimų, pavyzdžiui, lyčių lygybės ir jų gyvenimo per prekybos politiką. Ačiū, o dabar AKR Emma Klaud. Ačiū pirmininkė. Pasitengsiu kalbėti trumpai. Noriu padėkoti pranešėjai už e, išsamų požiūrį šiame nuomonės projekte. E, lauksiu pakeitimų, keletą teiks ir mūsų frakcija. Aš manau, kad reikia susitelkti į galimybės kurias užtikrintų atviresnė prekyba. Kągi mes galime pasiekti, sumažindami tarifus, pašalindami tarifinės kliūtis, padidinami bendradarbiavimą. Aš manau, kad galėtume susitelkti mažas ir vidutinės įmonės, didinti jų eksportą. Taipogi reiktų pažiūrėti, kaip tai galėtų užtikrinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Pirmiausia, reiktų nusistatyti prioritetus, reiktų pagalvoti kaip komisija galėtų paspartinti dėrybas vykstančias, pavyzdžiui, su Japonija ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Reiktų pagalvoti apie savo tikslus, kur mes norime eiti, ar norime, pavyzdžiui, prekiauti su Azija. Taip pat reikia pagalvoti apie skaitmeninės paslaugas, manau, kad tai svarbis rytis ir ją reikėtų plėtoti. Taigi taip su to susijusius pakeitimus. Aš manau, kad norime, kad jau sudaryti priekybos susitarimai būtų vykdomi, pavyzdžiui, susitarimas su Singapūru, aš manau, kad reiktų kalbėti apie priekybą su Kinija tiek šiame komitete, tiek pačiame parlamente. Taigi nemanau, kad e, mūsų pozicija yra galutinė, tai daugiau bendro pobūdžio pozicija. Dar vienas dalykas, kurį noriu minėti, yra laukinė gamta ir priekyba laukinės gamtos e, produktais e, teiksiu pakeitimus ir šiuo klausimu. Taigi mums reikia pozityvesnio ir ambicingesnio nuomonės projektą. Norime, kad nuomonė būtų stipri, kad galėtume visos frakcijos tą nuomonę paremti. Ačiū ir toliau Lyda Lekečia Razova. Ačiū pirmininkė Mano manimu, teigiamas prekybos poveikis atsveria neigiamą poveikį ir tai reikėtų ir pasakyti pranešime. Aš dėkoju pranešėjai už pranešimo projektą, už pirmą pranešimo reakciją. Mes, redakciją mes dirbsime šią linkmę ir tikėsime parengti e, teigiamą pranešimą mūsų prioritetai būtų skatinti skaitmeninį tarptautinės prekybos matmenį, skatinti mainus paslaugų srityje, um, užtikrinti didesnį ambicijų lygį ir sudaryti modernius 21 amžiaus prekybos sustarimus. Manau, kad turėtume nuomonę padaryti labiau subalansuotą, turime remti ne tik gamybos sektorių, ir ES pramonę, bet ir naujų technologijų sektorius. Žinoma, reikia užtikrinti standartus ir taisyklių laikymasi, mes visi už tai pasisakom, tačiau taip pat pasisakome už daugia šalės taisyklės. Dėl um, susitarimų prekyba su Kinija, pavyzdžiui, yra labai svarbus klausimas, tačiau nepanašu, kad jį pavyks įspręsti iki šių metų pabaigos strategija turėtų būti ilgalaikė ir taip ir atrodo iš komisijos komunikato. Aš manau, kad reikėtų daugiau pasimokyti iš TTIP dėrybų. E, sėkminga TTIP dėrybų pabaiga taip pat siūstų ir politinį signalą, taigi reiktų įtraukti TTIP ir šį susitarimą. Aš taip pat džiaugiuosi, kad šiame pranešime minimas MVI vaidmuo tarptautinėje priekyboje, mes teiksime pakeitimų šių klausimų. Ačiū. Ačiū visiems ir dabar e, Helmut Schulz, Guoja vardu. Ačiū. Ir aš norėjau padėkoti pranešėjai. Ji tikrai puikiai padirbėjo ir įtraukė daug svarbių aspektų į šią nuomonę. Kai kurios iš tuos pat trumpai pakomentuosiu. Sažininga prekyba yra naujas elementas komisijos prekybos strategijoje ir šį elementą vertėtų labiau pabrėžti. Komisija turėtų rimtai vertinti ES prekybos partneres. Aš dėkoju pranešėjai už uh, tokius konkrečius ir išsamius pavyzdžius, kuriuos jį pateikė, kalbėdama apie iššūkius. Mes kaip frakcija teiksime pakeitimus, galbūt mums pavyks šiek tiek pakeisti pranešėjos argumentus ar juos sustiprinti. dėl daugia šalių priekybos strategijos aspektų. Čia norime įtraukti demografinius aspektus. Europos Sąjungoje bus 480 milijonų gyventojų 2050 metais, o Afrikoje 2,3 milijardo. Taigi reiks taikyti visiškai kitokį prekybos modelį. O dabar perinant prie Kinijos, turėtume suformuoti stipresnę poziciją šio klausimu, tačiau rinka ir prekyba tai tik dalis visos struktūros. Pirmiausia, reikia laikytis atsakingo požiūrio, kai prekiavimus tokiais rimtais partneriais. Dabar kalbant apie biudžetą, turėtume iš esmės persvarstyti tarptautinės prekybos vaidmenį ir tarptautinės prekybos įtraukimą į biudžetą. Na, pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams už kantrybę ir suteikia žodžių žaliesiems. Ačiū pirmininkė. E, Jan, ponas Janik dėja čia negali dalyvauti, tiesą sakant, nebuvo lengva susigauti jo užrašuose, tačiau pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai, mes keisime, teiksime pakeitimus, e, pirmiausia reikia pakeisti požiūrį, nes e, tarptautinė prekyba negali įspręsti visų problemų, tvarios verčių grandinės. Manau, kad reikia taikyti veiksmingesnės priemonės, užtikrinant, kad tiekimo grandinė yra atsakinga. Taipogi daugie šaliai aspektai yra labai svarbus. Manau, neturime nukrypti nuo daugie šalės prekybos principo ir, jie, ir turime užtikrinti, kad PPO taps viena iš centrinių mūsų strategijos ašių. Tai lik ir tiek trumpai, aš supratau iš kolegos užrašų. Ačiū ir aš matau, kad dar vienas narys prašo žodžio, kolega Madaro. Pane Pirinkė, šis pranešimas yra labai įdomus ir jis turėtų paraginti mus čia šiame komitete pakviesti Europos parlamentą pradėti racionaliau galvoti apie tarptautinę priekybą. Aš nemanau, kad mes galime tęsti dirbti kaip anksčiau. Jau pranešėjas labai gerai pasakė, kad, kad žmonės. Da, žinotų, kas vyksta, kaip sudaromi yra tarptautiniai prekybos susitarimai. Uh, Pane Melstrom gal dirba ir kiek skaidriau, ne jos pirmtakas, bet dar nemažai, ką galima būtų padaryti, tam, kad galima būtų nuo žodžių perėti prie veiksmų ir tam, kad galima būtų užtikrinti, kad vyktų sąžininga priekyba, kad būtų laikomasi nustatytų standartų, normų ir taisyklių, o ne vien, kad būtų rūpintasi laisvąją priekybą. Aš Norėčiau pateikti Jums kelias pasiūlymus. Aš noriu pasakyti, kad labai dažnai, pavyzdžiui, pamirštama apie žemės ūkį ir pramonę. Ir e, TTIP, e, Mercosur, Naujojo Zelandija ir Australija, SETO susitarimai. Tai yra susitarimai, reikia, dėl kurių reikia dėrėtis labai atsargiai, ypač kai deramasi dėl žemės ūkio dėl, e, ir konkrečiai dėl jautinos ir keulienos. Uh, Dar vienas dalykas. Aš manau, kad mes turime pradėti kalbėti apie tai, koks yra Kinijos ekonomikos statusas. Ir trečias dalykas, ir čia tai yra trečia mano asmeninė pastaba, tai yra prieiga prie viršųjų pirkimų. Ši diskusija tampa da, vis svarbesnė. Ir aš manau, kad Jie mūsų partneriai yra pasiruošę atversti, atverti savo viešų pirkimų rinkas, tai ir mes turime taip pat panašiai elgtis. Turime pradėti diskusiją, aktyvesnį diskusiją šiuo klausimu, dėl, dėl, ypač dėl European Act. Dėkuoju. Jan Folbrecht, priekybos generalinio direktorato atstovas. Labai trumpai, prašau, prašau. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Pasakėte, ką aš e, pats norėjau pasakyti. E, norėčiau paprašyti iš kolegų vertėjų pusantros minutės, galbūt e, intelektualinės revoliucijos nesukelsiu, bet pabandysiu apžvelgti kaip įmanoma daugiau. Pirmiausia, ačiū pranešiai ir kolegoms, su kuriais turiu galimybę susitikti dėl tų. Um, minčių, kurias ji e, išdėstė, galbūt visko ir nepaminėsiu, bet norėčiau štai ką pasakyti. Iš tiesų, kalbant apie skaidrumą, pastaraisiais metais įdėjom daug pastangų ir daug dėmesio buvo skiriama strategijai priekyba visiems. Ir e, čia galėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Martinas, dėrybų manda, galiojimų skelbimas E, dialogo su pilietinė visuomenė, aš manau, jeigu galvotumėm apie penk, e, penkerių dešimties metų perspektyvą, galbūt galėtumėm prisiminti ministrų sutikimus e, Konkūne ir Hongkongė. Ir na, nu, iš, iš tiesų tuomet nebuvo pasiekta tiek, kiek dabar, tai pažanga nemaža yra. Ir E, taip pat turbūt tai padaryti ir įsiklausiusi tai, ką kolegos čia e, yra sakę. E, dėl lyčių, ponas Matinas labai gerai pažymėjo, dėl CETA turbūt irgi atitinkami kolegos kalbėjo kova su korupcija ir susiję klausimai. Uh, Iš tiesų, tai, e, tai būtų labai sveikitina, jeigu parlamentas e, duotų postumį šioje srityje, jeigu galėsime tai padaryti trumpuoju laikotarpiu, tai reikėtų tai e, įvertinti, bet tikrai turėtume pasistengti dėl pono Kasmario, dėl, dėl jų patiktų pateikimų. Aš norėčiau padėkoti frakcijai už tai ir už teigiamas pažymas, dėl to, sakė, kas sakė ponas Martinas, dėl daugia šalės sistemos iš tiesų stengiamės ir galiu Mm, tik tai patikinti, ir čia galiu grįžti prie to, ką sakė ponė Keller. Dėl gyvenimo darbo atvarkės, tai taip pat minėjo ponas Marsinas, tai yra svarbus e, mums labai dalykas, tai susijęs su prekyba visiems politika ir e, taip pat e, reikia siekti pažangos ir prekybos generaliniam direktoriui, bet iš tiesų stengiamės dėl, dėl Kinijos. Uh, rinkos e, ekonomikos statuso, apie, apie tai jau daug yra pasakyta, bet galbūt tą klausimą galime palikti ir komisijos nariai Marstrom, kadangi jinai rytoj dalyvaus posėdėje, pasitys ponė Maknarkin e, minėjo skaitmeninės paslaugas. Vėlgi, Ženevoje e, dabar po, po kontekste pono Nairobio susitarimo, tai vienas ar sumo temų. Taip pat buvo keltas klausimas e, dėl to, kad pozityvus aspektai e, iš tiesų yra reikšmingesni negu negatyvus, bet e, e, iš tiesų negalime nuvertinti tų neigiamų dalykų. Jeigu jie pasiteiks, turbūt daugumo komiteto narių pritars bendra komisijos požiūriu, e, kad mes siekiame plačių LPA darbo tvarkių ir iš tiesų pozityvus aspektai nusveria tai, kas yra neigiama ir mes to tikimės, tikėsimės, kad parlamentas tam galėtų pritarti. Taip pat pasižymėjau ta, e, tai, ką sakė pana Šoltas dėl demografijos. E, vėlgi, tai nebuvo intelektualinė revoliucija, bet e, na, turėdamas tiek laiko, kiek turėjau, pabandžiau užsakyti viską, ką galėjau ir ačiū visiems taip pat ir vertėjom. Ačiū, dabar žodis pranešėjai, ar jie turėtų pastabų, labai trumpai galima. Ačiū pirmininkė. Laiko turime labai nedaug, todėl e, norėčiau tik tai padėkoti visiems kolegom už jų indėlį, pademonstruotą atvirumą. Ir e, tikiuosi, kad ir busimuose susitikimuose, posėdžiuose e, galėsime na, puikiai bendradarbiauti. Ir tikėkime, kad e, INTA komiteto posėdėje kitų diskusijų metu turėsime e, šiam klausimams daugiau laiko. Balandžio 25 vidudienis e, tai terminas pakeitimas teikti. Dabar darome pertrauką. Priminsiu, kad posėdį tęsime 15 val. Pas mus laikysis Kanados tartutinės priekybos ministrė Kristija Freeland tai bus po pietų trečią valandą. E, ačiū vertėjams, sako pirmininkas, už papildomai mums suteiktą laiką. Dėkui.